<clears throat> Chers collègues, la, la séance est ouverte. Euh, Mėly kolegos, pradedame posėdį. Tai yra bendras vystimosi komiteto posėdis, pirmininką ponė Žaly, užsienio reikalų komiteto posėdis. Aš pavaduoju pirmininką Albertinį ir žmogaus teisų pakomitečio kuriam pirmininkauja mane Otala posėdis. Pagal darbo tvarkę turime svarstyti tą klausimą, dėl kurio čia ir susirinkome, tai yra aptarti kandidatūras, kurios yra siūlomos Sakharovo premijai gauti. Parlamentas daugiau kaip 20 metų jau skiria šią premiją asmenybėm arba organizacijom, kurios gina žmogaus teises, pagrindinės laisvės, kovoja su priespauda, su neteisybė, kurios dėl savo prestižo, dėl savo reputacijos atkreipia parlamento dėmesį žmogaus teisų srityje. Saharovo premiją parlamentas skiria tiem, kurie ypatingai pasižymi uh, minties laisvės, žodžio laisvės uh, srityje, kovodami prieš neapykantą, neteisybę. Mūsų parlamentas išreiškia įsitikinimą, kad pagrindinės laisvės apima uh, ne vien tik tai teisę į gyvenimą, į žmogaus, į asmens neliečiamumą, bet taip pat ir nuomonės laisvę, spaudos laisvę. Tai yra vieni iš pagrindinių, galingiausių ramščių kovoje su priespauda ir vieni iš demokratinės visuomenės, atviros visuomenės barometrų. Suteikiu žodį poniai Žoly vystimosi komiteto pirmininkiai, kad ji irgi galėtų prisidėti prie šio posėdžio atidarimo. Prisėdu. Ačiū pirmininkė. Noriu visus pasveikinti susirinkusių šiandien į tikrai labai svarbų posėdį, kur pristatomos kandidatūros gauti Sakarovo premijai. Žinome, kokie svarbus yra simboliai Ir manau, kad šios premijos perteikiamas simbolis yra labai stiprus. Ir prisiminkime visus tos laureatus, kurie gavo šią premiją per pasrosius 20 metų. Šiais metais noriu pasakyti, kad 7 iš 10 kandidatūrų yra asmenybės ar organizacijos iš besivystančių valstybių. Žmogaus teisų gerbimas yra labai svarbus veiksnys veiksmingam valstybės vystimuisi. Todėl turime ypatingai atidžiai rinkti kandidatūrą, kad išlaikytumėm šios premijos simboliškumą. O dabar noriu suteikti žodį poniai Otalai, kuri pirmininkauja žmogaus teisų pakomitečiui. Kiitos, Rouva Jolie. Haluaisin nyt omasta puolestani todeta, että... Dėkoju, ponia Jolie. Norėčiau pasakyti, kad šiame posėdyje pradėsime diskusijas dėl kito Sakrovo premijos laureato. Svarbu prisiminti, kad e, šie metai žymi 20-asias Andrėjaus Sakrovo mirties metinės. su Europos tarybos žmogaus teisų ombudsmenu jau diskutavome dėl šios sukakties, todėl šiais metais planuojame pažymėti šį įvykį. Reikia prisiminti, kad norint iškelti kandidatūrą premijai gauti, reikia bent 40 atskirų narių pritarimo arba frakcijos pritarimo. Na, o atskiri nariai gali pasirinkti ir remti tik vieną iš kandidatūrų. Dar daugiau, būtent pirmininkų sueiga paskui nusprendžia, kam premija bus skirta. Ji gali būti skirta arba fiziniam asmeniui, arba kokiai nors asociacijai ar organizacijai, nepaisant to, ar jie yra juridiniai asmenys ar ne. 16 rugsėjo sukako kandidatūrų pateikimo terminas. Iki tos datos buvo pateikta 10 kandidatūrų. Visos jos gali būti aptariamos, nes visos tenkina būtinus kriterijus, kurie apibrėžti Sakrovo premijos taisyklėse. Ponios ir ponai, jūs esate gavę informacijos raštu apie kiekvieną kandidatūrą. Aš paminėsiu dabar jų pavardės ir suteiksiu žodį tiems, kurie kelia tą kandidatūrą penkioms minutėms paremti jas. Pirmiausia, daktaras Izeldin Abuelaš, paskui Vicente Ferrero fondas, ponas David Isek, ponia Marijam Lamizana, toliau Liudmila Aleksejeva, Oleg Orlov ir Sergej Kovaliov, atstovaujantys Memorial organizacijai ir kitus žmogaus teisų gynėjus Rusijoje. Toliau. Memorial kaip organizacija yra dar viena kandidatūra. Ir kalbant apie šias dvi pastarąsias kandidatūras, norėčiau priminti jas keliantiems, kad Galbūt reikėtų dėl jų šiek tiek daugiau padiskutuoti, kad per ateinančią savaitę galėtume galbūt kaip nors kitaip jas pateikti. Toliau Denis Mukwege, Gwen Van Lee, Shadi Sadr, Nedos vardu ir Roberto Saviano. Tad štai šios dešimt kandidatūrų informacija jūs turite apie visus dešimt kandidatų. Na, o dabar suteiksime po penkias minutės tiems, kurie kelia tas kandidatūras, kad galėtume išgirsti, kodėl jų kandidatas jų manimų yra pats tinkamiausias Sakharovo premijai gauti. Pradėsime alfabetinę tvarką Yra atveju, kai du parlamento nariai norėtų pasakyti dėl vieno kurio kandidato. Turiu pasakyti, kad kiekvienam kandidatui aptarti, pristatyti skiriama tik penkios minutės. Taigi, penkios minutės kandidatui, o ne kalbėtojui. Pirmiausia, aptarsime pono Izaldin Abu Laš kandidatūrą ir pirmiausia pasakys ponė De Kaiser. Prašom. Ačiū pirmininkė. Izeldin Abulaiš daktaro kandidatūrą kelia Hans Gert Pöterin, kolega iš APP, aš pati ir Karolin Luke. Mm, Hans Gertas ir aš pati pri, pristai, pabandysiu mūsų vardu pristatyti kandidatūrą, o po to žalieji dar nuo savęs gal kažką pridurs. Uh, Noriu pasakyti dėl šios kandidatūros, kad pirmą kartą Aš manau, kad čia per daug nėra ką kalbėti. Čia pats, pati kandidatūra kalbi už save. Tai yra e, gynekologas gyventis gazos ruožė, kuris e, neteko savo trijų dukterų ir e, jo nevilties e, nuotraukos, tie vaizdai apkeliavo visą pasaulį, kai jis verkė savo žuvusių dukterų. Izeldina Bulaiš, e, ginekologas iš Gazos ruožo, dirba taip pat ir Izraelio ligoninėje o po uh, tragiško savo vaikų netekties jis ir toliau uh, dirba uh, tame, toje Izraelio ligoninėje, Ir netgi operaciniai yra suteiktas um, vienos iš jo dukterų vardas. Tai, tai yra vieta, kaip, me, kaip mes žinome, kur yra Palestino-Izraelijos konflikto epicentras, tai yra Gaza, kur, kuri okupuota Hamas ir kur vis dar mm, pagalba maistu, atstatymo pagalba nepasiekia žmonių. Uh, Pirmininkas Piotringas ir aš pati turėjome galimybę susitikti su ponai Zeldinu praeitą kovo mėnesį, kai jis lankėsi parlamente. Ir turiu pasakyti, kad nei kartą per savo parlamentarės gyvenimą aš, gyvenimą aš dar nesusitikusi su tokiu žmogumi, kuris uh, dėl savo asmenybės didumo, dėl savo e, reagavimo į asmenę tragediją pobūdžio yra tikrai didi asmenybė. Ir iš tikrųjų, kai aš jo klausiu, kaip jūs po to, kaip tėvas vis dar galite kalbėti, nežiūrėdamas savo asmenės tragedijos, kaip jūs dar galite vis tiek kreiptis į visus, kad būtų pasiekta taika, jisai sako dėl to, kad aš turiu tikėjimą. Jis yra musulmonas, Aš manau, dėl to yra e, tas jo tikėjimas išplaukia iš nuosaikaus islamo. Šiandien gazos ruožė greta Hamas yra dar ekstremistų grupių, kurios yra dar labiau fundamentalistinės ir kai kuriais atvejais dar netgi labiau nusikalstamos. Taigi Jeigu mes palaikysime Izeldiną Bulaiš kandidatūrą, mes ne vien tik tai pasakysime už pakantumą, už taiką, už meilę, už e, tai, tautų susitaikinimą, bet mes taip pat užtikrinsime, kad bus padarytas teisingumas žmogui, kuris iš tikrųjų patyrė didžiulę tragediją, tačiau keliavo visur, į visus kreipėsi, jis sukūrė fondą gazoje savo dukterų atminimui ir ir, ir savo žmonos, kuri mirė dar prieš tris mėnesius atminimui, vardan visų mergaičių ir moterų, um, kad jos būtų išlaisvintos gazos ruožė. Aš pati tikrai esu labai sujaudinta, kai galvoju apie šį atvejį ir aš labai tikiuosi, kad kolegos taip pat atkreips didžiulį dėmesį. Kiitos, Rouvarin Kaiser. Nyt minuutti on käytettävissä. Labai ačiū, ponia De Kaiser. Dabar suteiksiu žodį poniai Nilsen, dar yra likusi viena minutė. Euh, Žaliųjų frakcija, daugelis iš mūsų, aš manau, kitų labai norime paremti dr. Zaldinę Biolaiš kandidatūrą. Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų čia simbolizmas yra labai stiprus, kai kalbame apie šį gynekologą, kuris rūpinasi vaikais kenčiančiais Palestinoje. Tai apie 300 vaikų e, žuvo per 22 e, karo dienas gazo ruožė. Mm, daugiau kaip 300 vaikų žuvo tarp visų civilių e, ir, ir karių. Ir jūs žinote, kad yra dar apie 3-400 vaikų yra Palestinos kalėjimuose. Atsiprašau, Izraelio kalėjimuose. Šis e, daktaras, gynekologas, kuris e, iš tikrųjų padeda ir Palestinos, ir Izraelio vaikam. Ir aš noriu pasakyti, kad simboliškumas bus labai um, stiprus. Tai yra kalbama apie jaunas motinas ir jaunus tėvus, kurie tikisi, kad tame regione bus taika, kad ateities kartos turės galimybę gyventi taikoje. Aš manau, kad iš tikrųjų šis aspektas yra labai svarbus, aš jį noriu išryškinti ir noriu pabrėžti, kad daktaras Abuelaišas mm, nelaukia, kol jo dukteris žus, kad pradėtų kovoti už taiką. Jis kovoja už taiką jau ilgus, ilgus metus. Ačiū. Kiitos oikein paljon, Rova Kiel Nielsen. Labai ačiū, poniai Kiel Nielsen. Maničiau, kad dabar galime pereiti prie kito kandidato. Tai yra Vicente Ferrer fondas. Šį kandidatą iškėlė ponas Perelio ir dar 39 parlamentarai. Žodis ponui Perelio, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. 40 EPP socialistų ir demokratų frakcijų narių paremė šią kandidatūrą. Mes e, pasiūlėme fondą arba organizaciją, kuri kovoja už mažumų teisės. Na ir turiuomenį tas mažumas, kurios yra labiausiai marginalizuotos Tai yra mažumas gyvenančios e, silpniausiai išsivyščiusiuose Indijos regionuose. Dažniausiai yra kalbama apie moteris, kurios yra iš e, žemiausių kastų. Mūsų e, pasiūlytas fondas reikalauja ginti tokių žmonių teisės. Turiu pasakyti, kad šis fondas teikia būstą ir maistą e, daugelį žmonių, dviem su pusė milijono žmonių. Fondas mano, kad reikia ginti visus žmonės, kurie e, gyvena pasaulyje, nepriklausomai nuo jų sluoksnio. Fondas skatina ir demokratiją, taip pat žmogaus teisę turėti būstą, sveikatos apsaugą. Taigi yra ginamos pagrindinės žmogaus teisės. Taip pat fondas prisideda ir prie kovos už žodžio laisvę. Ko gero, šiandien yra pirmas kartas, kai kalbame apie šį fondą. Labai svarbu, kad ir Indijoje būtų ginamos žmogaus teisės, būtų skatinama demokratija. Ko gero daugeliu iš jūsų yra žinomas šis e, fondas fondas visiškai atitinka tuos kriterijus, kurie yra keliami e, Sakarovo premijos laureatui jeigu fondas gautų Sakarovo premiją, jis galėtų dar sėkmingiau tęsti savo veiklą, tai yra ginti marginalizuotų mažumų teisės. Žmonės juk nekalti, kad jie priklauso mažumoms, žmonės juk nekalti, kad jie yra gimę būtent tame pasaulio regione. Fondas skatina ir ekonominės, socialinės, kultūrinės mažumų teisės ir aš manau, kad fondas nusipelna Europos parlamento paramos. Sakarovo premijos suteikimas šiam fondui paskatintų žmogaus teisų gynimą. Premija Saharovo premija leistų ir toliau fondui tęsti savo veiklą Indijoje ir taip pat tai būtų tam tikras simbolis, e, kad turėtų būti ginamos mažumų teisės visame pasaulyje. Dėkuoju, ponai Perello. Pereisime prie trečiojo kandidato. Jo pavardė David Isak. Kandidatūrą siūlo ponė Eva Brit Svensson, GUNGL e frakcijos vardu, taip pat e, ponas Ole Schmidt ir dar 31 parlamento narys. Ponas Maeris pristatys šią kandidatūrą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, David Isakas yra Eritrėjos pilietis, žurnalistas, dramaturgas Jis yra pasišventęs kovotojas už savo šalies nepriklausomybę, už demokratiją. Eritrėjoje ši šalis, kovodama dėl nepriklausomybės, patyrė nemažai sunkumų. David Isakas buvo 2001 m. rugsėjo 23 sekmadienį areštuotas, nes draugė su kitais e, kovotojas už demokratiją paskelbė e, pareiškimą spaudoje. Nuo to laiko jis laikomas areštuotas be tinkamo teismo. Europos parlamentas reagavo į tai. Šių metų sausio mėnesį mes kaip parlamentas pareikalavome, kad jis nedelsint būtų paleistas. Ponas Pöteringas taip pat pasiuntė Eritrijos prezidentui laišką dėl to e, ir išreiškė susirūpinimą. Ponoj sako prastėjančią sveikatą, pareikalavo, kad jis nedelsint būtų paleistas. 87-aisiais ponas Įsakas buvo pabėgėlis Europoje, Švedijoje. E, naturalizacijos e, proceso e, pabaigoje jis tapo Švedijos piliečių, taigi jis turi dvigubą pilietybę - Švedijos ir Eritrėjos. Aš manau, kad jo asmenybė atspindi uh, Afrikos siekimą užtikrinti socialinį vystimąsi, pagrindinės laisvės, bet tuo pat metu jis buvo režimo represuotas. Ir šia prasme simbolizuoja visus, kurie kovoja už laisvę ir demokratiją. Manau, kad e, e, suteikti jam e, Sakrovo premiją būtų labai svarbus politinis šio parlamento gestas. Ne tik dėl to, kad jis yra Švedijos pilietis, bet taip pat ir dėl to, kad jis kovoja už tai, E, kas yra svarbu visiems Afrikos piliečiams, kovoja prieš represijas už demokratiją. Nenorėčiau nieko sakyti apie kitus kandidatus, bet aš manau, kad David Isak atitinka visus kriterijus keliamus e, premijos kandidatams ir aš labai tikiuosi, kad jo kandidatūra sulauks pritarimo. Dėkoju ponui Mairiui. Jūs minėjote, kad e, parlamento pirmininkas Pöteringas buvo užmėjęsgęs kontaktą su Eritrėjos vyriausybė. Tikrai didžiuojasi e, būdama nare parlamento, kuris taip aktyviai kovoja už žmogaus teisės. Kita kandidatūra yra Marijam Lamizana, ją iškėlė ponas Francesco Speroni, ELDEFD e frakcijos vardu. E, Ir dėl šios kandidatūros pasisakys ponas Provera. Ačiū. Man teko itin didelę garbę pristatyti šią kandidatūrą. Turiu pasakyti, kad ponia Marijam Lamizana kovoja su labai svarbia problema ta problema yra aktuali, itin aktuali kai kuriuose Afrikos valstybėse. Panelė Mizana ėjo aukštas pareigas, tačiau taip pat, dirbdama savo darbą, ji kovojo ir su uh, moterų genitalijų apipjaustimu. Uh, tai nėra tam kažkokia tai religinė praktika, bet vis dėlto genitalijų apipjaustimas atliekamas tikrai nemažam skaičiui mergaičių. Daug milijonų mergaičių ir moterų um, yra apipjaustomos Tarkim, per metus tai gali būti netgi apie 3 milijonai mergaičių. O iš viso manome, kad gali būti apie 140 milijonų apipjaustytų moterų. Apipjaustumas e, turi labai sunkes pasiekmes sveikatai, kartais e, mergaitės netgi ir nuo to miršta. Pane Marijam Lamizana. yra socialinių reikalų ministrė Burkina Faso valstybėje. Ji taip pat yra Afrikos komiteto kovojančio su moterų e, genitalio apipjaustinimu pirmininkė. Šiame komitete dirba 28 Afrikos valstybių atstovai Kai kurios Europos valstybės taip pat glaučiai bendradarbiauja su šio komitetu, taip pat ir Kanada, kitos pasaulio šalis. Pavyzdžiui, ir JAV, Japonija, Naujoji Zelandija. Tas komitetas jau pasiekė nemažai rezultatų. Tarkim, Burkina Faso valstybėje apipjaustomų mergaičių skaičius jau gerokai sumažėjo. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad yra dar vienas labai svarbus aspektas. Reikia ginti ne tik žmogaus kūno integralumą, bet ir moterų teisės moteris turi būti šviečiamas, kad jos, jos turi ir savo teisės, moterų teisės, jos turi ne tik teisę į savo kūną, bet ir socialinės bei kultūrinės teisės. Jeigu mes siekiame teisingesnio pasaulio, tai turėtumėm suprasti, kad svarbios abidvi lytis, kad abidvi lytis turi didelę įtaką šio pasaulio ekonominiam, kultūriniam, socialiniam vystimuisi. Aš suprantu, kad paprastai Sakarovo premija yra e, skiriamas aktyvistams kovojantiems prieš politinę priespaudą. E, dabar aš kalbu apie moterį, ponę Lamizaną, kuri kovoja ne su politinė priespauda, bet su moterų priespauda. Aš norėčiau paremti Europos parlamento valią ir norą kovoti su priespauda. Ir aš manau, kad jeigu Saharovo premija būtų e, suteikta ponė Lamizana, tai paskatintų kovą už žmogaus teisės visame pasaulyje. Ir taip pat tai reikštų, kad e, valstybės Afrikoje, kur dar vis yra apipjaustamos moteris, galbūt suprastų, kad jų taikoma praktika nėra teisinga. Taip pat e, kova su moterų apipjaustimu e, skatina ir žmogaus orumą. Taigi aš norėčiau visus paraginti balsuoti už šią kandidatūrą. Ačiū. Dėkuoju ponui Provera už šios kandidatūros pristatymą. Toliau pasiūlymas dėl Liudmilos Aleksejevas, Olego Orlovo ir Sergejaus Kovaliovo kandidatūrų pristatymo. Jie atstovauja Memorial organizacijai ir kitiems Rusijos žmogaus teisų gynėjams. Kandidatūrą teikia ponė Rebeka Harms ir Daniel Konbendit, žaliųjų frakcijos Europos laisvojo alijanso vardu. Suteiksiu dabar žodį poniai Harms. Ačiū pirmininkė. Mes pateikėme pasiūlymą, kuris yra pakankamai išsamus ir aš visų pirma norėčiau išsakyti argumentus, kodėl mes tokį pasiūlymą pateikėme remiuosi diskusiją, kuri vyksta Vokietijoje. Vokietijoje šiais metais yra dažnai e, diskutuojama apie tai, kad e, jau praėjo 20 metų nuo Vokietijos susivienimo. Lygiai prieš 20 metų e, Vokietijos užsienio reikalų ministras pirmą kartą buvo susitikęs su pabėgėliais, kurie buvo Čekijoje. Aš labai puikiai prisimenu tą dieną ir tuos laikus tada prasidėjo Europos suvienijimo procesas. Aš iki šiol džiaugiuosi tuo procesu. Vis dėlto ne viskuo galiu džiaugtis. Tarkim, jeigu kalbame apie visą Europos kontinentą, tai jame dar dažnai yra pažydinėjama žmogaus teisės. Mano frakcija visą laiką mane, kad tiek atsakingi asmenys Briuselėje, tiek ir valstybės narės turėtų pasirūpinti stabiliais, saugiais santykiais su Rusijos federacija. Man atrodo neteisinga, kad e, žmogaus teisų nepaisimas vis dar pastebimas Rusijoje, taip pat ir Kaukazo valstybėse. Uh, Mes esame įsitikinę, kad e, būtent siekiant stabilumo ir saugumo Europos kontinente yra, kaip kad siekia ir Švedija pirmininkaujantis šalis, taip ir mes, Europos parlamentas, turėtumėm siekti paremti žmogaus teisų gynimo aktyvistus Rusijoje ir tokiose šalise kaip Čečenija. Ponios Politkovskas nužudimas mus labai sukretė. Tas nužudimas e, buvo iš anksto suplanuotas, visiškai neseniai buvo nužudyta ir ponia Estimirova, mes taip pat turėtumėm būti labai susirūpinę ir dėl šios žmogžudystės. Taigi dėl šių priežasčių mes manome, kad šiais metais Sakarovo premija turėtų būti suteikta žmogaus teisų gynimo aktyvistams, aš juos išsameu pristatysiu, o taip pat ir organizacijai Memorial. Uh, kuri remia žmogaus teisų gynimo aktyvistus Rusijoje. Taigi, norėčiau, kad ponia Aleksejeva taip pat būtų nominuota Sakarovo premija. Ponia Aleksejeva yra viena iš žymiausių žmogaus teisų gynimo aktyviščių Rusijoje. Na, kalbant apie jos veiklą, reikia pastebėti, kad ji pradėjo dirbti dar sovietiniais, tarybiniais laikais. Na ir anomet dar veikia gulagų sistema, tačiau jie vis tiek turėjo drąsos kovoti už žmogaus teisės, taip pat kovoti ir už e, kalinių teisės. Kartu su ponu Sakharovu ji sukūrė prielaidas toliau tęsti žmogaus teisų gynimą Rusijoje. Na ir ta veikla šiuo metu tęsiama Rusijoje. Toliau panas Kovaliov. Jis 96 metais įkūrė žmogaus teisų gynimo organizaciją. Atsiprašau, 69-ais nes jis mane, kad labai svarbu Helsinkio principus ginti ir tarybų sąjungoje. Jo ilgametis darbas tikrai vertas Sakarovo premijos. Na ir ponas Orlov. Jis yra dabartinis memorialo organizacijos pirmininkas ir aš manau, kad jis tikrai nusipelno taip pat būti apdovanota Sakarovo premija. Aš manau, kad memorial organizacija uh, toliau turėtų irgi tęsti žmogaus teisų gynimo veiklą Rusijoje. Reikėtų pabrėžti aktyvistų darbą, jų patirimą riziką. Jeigu mes suteiktumėm Sakharovo premiją būtent šiems kandidatams, tai paremtumėm žmogaus teisų gynimą Rusijoje ir taip pat sukurtumėm prielaidas visam saugesniam kontinentui. Ačiū. Nyt meillä on eh, toinen eh, samansuuntainen. Dėkuoju, poniai Hans. Dabar dar viena kandidatūra susijusi su Memorial žmogaus teisų organizacija dirbančia Rusijoje ponas Sarijus Švolski ir kiti 59 nariai teikia šią kandidatūrą. Aš norėčiau paklausti, ar ponas Sarijus Švolski norėtų pristatyti šią kandidatūrą. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad pats Sakharovas buvo Memorial organizacijos vadovas nuo pat jos pradžios. Antra, galiu tik pritarti tam, ką pasakė kolegė Harms. Tiesą sakant, tie du pasiūlymai turėtų būti sujungti, apjungti į vieną. Reikia tai aptarti ir su ponė Harms ir ponu Konbendit, nes iš tiesų visų mūsų tikslas būtų pasiekti, kad šią premiją gautų Sergejus Kovaliovas, Liudmila Aleksejeva ir Olegas Urlovas, kuris dabar yra dabartinis organizacijos vadovas. Čia taip pat sakoma ir apie kitus žmogaus teisų gynėjus. Praktiškai tie kiti teisų gynėjai ir yra memorial. Todėl aš siūlyčiau tokią bendrą formulę, kad e, būtent memorial e, gautų šią premiją jeigu parlamentas taip nuspręstų. Nuo pat pradžios Sakaro premija yra mūsų parlamento diplomatijos įrankis. Ir aš manau, kad ši premija turėtų būti panaudojama kaip priemonė, sustiprinanti ir dar kartą patvirtinanti mūsų užsienio politikos prioritetus. Mums reikia skirti premiją ne tik tiems, kurie atitinka tam tikrus prioritus, bet būtent tiems, kuriems reikia mūsų paramos, tame tarpe ir mūsų rytinės kaiminystės šalyse. Žmogaus teisų gynimas, mažumų teisų gynimas, e, demokratijos, teisės viršienybės užtikrinimas. Visa tai rašyta ne tik tai Sakarovo premijos taisyklėse, bet ir mūsų parlamento pagrindinio dokumento antrajame straipsnyje. Memorial yra daug nuveikęs, užtikrindamas uh, buvusios Sovietų sąjungos uh, disidentų uh, teisės, uh, aktyviai veikia taip pat kitose postsovietinėse valstybėse. Uh, E, ši nevyriausybinė organizacija e, praneša apie žmogaus teisų pažeidimus tokiuose šalise kaip Azerbaidžianas, Armenija, Gruzija, Tadžikistanas, Turkmenistanas, Moldova, Osetija, Ingušija, na ir Čečienija. Ir iš tikrųjų mūsų prioritetų sąraše kalbama kad reikia skatinti demokratijos plėtrą, prisidėti kuriant e, brandžią pilietinę visuomenę, e, pasakant tiesą apie istorinę praeitį. Tai atitinka ir mūsų tikslus, ir mūsų rytų kaiminystės politikos intencijas. Memorial yra mūsų natūralus partneris sąjungininkas ir draugas įgyvendinant užsienio politiką. Bet dabar šiai organizacijai iškilo rimta grėsmė. 2008 metų rezoliucijoje parlamentas pasmerkė tai, kad generalinės prokuratūros atstovai padarė kratą Memorial būstinėje. Mes taip pat pasmerkėme išpolius prieš Memorial organizacijos narius Rusijoje. O kok, kokie rezultatai? Mes žinome, kad e, Natalija Stemirova šiais metais buvo pagrobta ir paskui rasta žuvusi Ingušijoje. Memorial turėjo nutraukti savo veiklą Čečenijoje, kad apgintų savo narių gyvybės. Po savaitės teisme Stalino anūkas ketina teistis su e, e, Memorial ir Novaja Gazeta. Stalino nukas reikalauja apginti jo senelio garbę ir orumą. Taigi mes galime prisidėti prie tos drąsios kovos ir tuo būdu įvykdyti savo įsipareigojimus. Volski tämän ehdotuksen perusteellisesta esittelemisestä. E, nyt sitten me... Dėkojame Šariu Švalski už labai išsamų kandidatūros pristatymą. Toliau daktaras Denis Mukveigi. Kandidatūrą siūlo Giefer Hofstadt, liberalų ir demokratų alijanso už Europą frakcijos vardu. Panas Donskis pristatys šį, šią kandidatūrą. Thank you, Madam President. Um, first of all, I'd like to express my... Ačiū pirmininkė. Noriu išreikšti didžiulę pagarbą visiems žmogaus teisų pilietinių laisvių gynėjams. Ir dar viena pastaba. Labai džiaugiuosi, kad e, išgyvenau iki šios dienos, kai paminėto Sergejaus Kovaliovo ir Olego Orlovo pavardės. Iš tikrųjų, tai e, Tai e, žmonės, kurie buvo šalia Sakarovo visuomet ir e, e, vis tik tai frakcijos vardu man teko garbė pristatyti mūsų frakcijos pasirinkimą iš tikrųjų teisingai laimėjusią kandidatūrą balsuojant. Turėjome 10 kandidatūrų, buvo balsuojama elektroniniu būdu per intradatą ir Alde frakcija pasirinko kaip ir pagrindinę kandidatūrą siūlomą daktarą Denis Mukvegė. E, F. Ensler, vaginos monologo autorė, apibūdina labai gražiai ir aš pacituosiu, Kongė kasmet žiauriai išprievartaujama dešimtis tūkstančių moterų, jūsų žalotų kūnus ir sielas gydo daktaras Denis Mukvegė. Citatos pabaiga. Uh, gynekologas, daktaras Denis Mukwegi yra Panzi ligoninės Bukavų mieste Kongo Demokratinės Respubliko, Demokratinė Respublika įsteigėjas ir vadovas. Jis visą savo gyvenimą pašventė tam, kad padėtų dešimtims tūkstančių Kongo moterų ir merginų tapusių grupinių išprievartavo lytinės prievartos aukomis. Nuo 89 metų jis atliko rekonstrukcinės chirurginės operacijas daugiau kaip 20, 21 tūkstančių moterių mergaičių, kai kurioms net kelis kartus. Tačiau vis sunkiau ir sunkiau ta, darosi dirbti, našta vis didesnė. Tad daktaras Mukvegė apmoko seselės akušerius gydytojus. Uh, Ir Adis Abebos ligonė, e, Fistula ligonė taip pat. 2008-2009 metais daktarui Denisui Mukvegiai už atliktą darbą skirta įvairių apdovanojimų. E, Kongo demokratinėje respublikoje e, 2008 metais Junktinių tautų žmogaus teisų premija, 2008 metais Olofo Palmės premija už išskirtinius nuopelnus taikai, Nigerijos laikraštis Daily Trust 2008 metais jį išrinko metų afrikiečių. Kas yra labai svarbu čia yra tai, kad Denis Mukwege atkreipė viso pasaulio dėmesį į tai, kas vyksta Kongo demokratinėje Respublikoje rytuose, kas, kas yra vadinama lytinės prievartos epidemija. Čia iš tikrųjų tikrųjų regiono draskomo, regiono kovotojai naudoja e, organizuotą prievartą prieš moteris ir mergaitės, kad įbaugintų ir išvarytų civilius vietos gyventojus. E, Aldė frakcija e, iškėlė tikrai ryškaus humanisto, žmogaus teisų gydėjo daktaro kandidatūrą, Denis Mukvegės kandidatūrą, taigi aš man. Tikrai yra didžiulė garbė pristatyti šią kandidatūrą. Aš kviečiu visus kolegas ją palaikyti. Olemme nyt kuulleet siis Deni, tohtori Denis Mukwegen esittelyn ja seuraavaksi meillä... Taigi buvo pristatyta daktaro Denis Mukwege kandidatūra, toliau tėvas Tadeuš Gien Van Lee, kurį, kurio kandidatūrą siūlo e, Michael Galler ir kiti 44 nariai. Dabar suteiksiu žodį ponui Galleriui, kad jis galėtų pristatyti šią kandidatūrą. Yra. Ačiū pirmininkė. Šiandien man teko garbė pristatyti 61 metų amžiaus katalikų kuniga Ngui Van Lee. Šiuo metu jis atlieka 8 metų laisvės atėmimo bausmę Bazau Nanpa provincijoje. Nuo 8 aštuntojo dešimtmečio jis buvo įkalintas maždaug 17 metų, nes jisai nuolat kritikuodavo valstybės vykdomą politiką, taip pat religinės laisvės suvaržymą, jis kovojo už demokratiją, žmogaus teisės ir žodžio laisvę. Taigi visas šio žmogaus gyvenimas tai praktiškai yra um, kovos su priespauda gyvenimas. Jis neseniai buvo, atsiprašau, 77 metais buvo nuteistas 20 metų laisvės atemimo bausme, nes vėlgi kovojo su religinės laisvės e, varšymu. Na, tiesą sakant, visiškai prabėgus tik porai mėnesius buvo iš kalėjimo paleistas, tačiau buvo varžoma jo profesinė veikla. Uh, 83 metais jis vėlgi buvo nuteistas laisvės atimamo bausme, bausma atidedant ketveriems metams. Taigi, po to, kai jis išėjo laisvę, ji stebėjo policiją. Na ir būdamas laisvėje, jis visuomet gynė religinės laisvės ir žodžio laisvę. 2001 m. gegužės mėnesį Jis buvo nuvykęs į JAV kongresą, ten vykstantį klausimą. Na, paskui, prabėgus porai dienų, porai, porai mėnesių, jis vėl buvo suimtas ir 2001 m. spalio mėnesį buvo nuteistas vėlgi kalėti 15 metų. Dėl tarptautinio spaudimo jis buvo paleistas. Na, o 2006 metais kartu kartu su kitais asmenėmis e, sukūrė Vietnamo laisvės ir demokratijos manifestą. Vėliau tas manifestas tapo žinomas kaip blok 8406. Tais pačiais metais jis pradėjo leisti ir pagrindinį E, laikraštį. 2006 metais dalyvavo kuriant ir Vietnamo progresinę partiją. Dėl paramos manifestui jis 2007 metais buvo nutistas kalėti aštuonerius metus. E, internete galite rasti reportažų kuriuose matote, galima matyti, kaip jis pasisako prieš komunizmą ir tiesiog jam yra užčiaupiama burna. Taigi, Nguyen Van Lee metais e, dirbo, pradėjo dirbti organizacijoje kovojančią už amnestija. Na ir šiuo metu amnestija yra suteikiama kitiems asmenėms, kurie yra padarę kažkokią pažangą. Ponas Gwen Van Lee jau ne vienerius metus Amnesty International organizacijos yra laikomas kaip kalinį dėl savo įsitikinimų arba sąžinės kalinių. Jeigu mes paremtumėm jo kandidatūrą, mes paremtumėm ir demokratiją ir duotumėm aiškę žinę Vietnamo institucijams ir tokiu būdu paremtumėm ir demokratinės jėgas Vietname. Ačiū. Kiitos oikein paljon, herra Gaaler. Tässä esiteltiin siis isä Tadeus Gwen. Ačiū, ponai Galeri buvo pristatyta tėvo Tadėjus Nginvaly kandidatūra. Toliau Šadį Zadar kandidatūra už Nedą ir visus Irano piliečius, kurie reikalauja gerbti žmogaus teises. Kandidatūrą siūlo Marija Tiešakė, Barbara Lochbiller ir kiti 38 nariai. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Šakė ir poniai Laubiler, kad jos galėtų pristatyti ponios e, Sadars kandidatūrą. Pone Šakė, pirmą prašom. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms, kurie o, parėmė šią kandidatūrą, ponė Alvaro ir ponė Laubiler. Irano režimas tikrai turi toksiško poveikio o, um, aplinkinėms valstybėms visam pasauliu. Ne, nežiūrint rinkimų rezultatų, Irano tūkstančiai žmonių pasisakė o, protestų demonstracijose ir buvo o, prie, su, prie, su jais susidorota Rusijoje ir buvo jie įmesti netgi į kalėjimus, iš tikrųjų, kad pasisakė už tokias vertybės, kurias mes dažnai priimame kaip savaime suprantamas. Um, pro, ir tų protestų gatvėse uh, simbolis tapo neda kurios su, žiaurų susidarojimą, su kuria vaizdus pamatė visas pasaulis per uh, YouTube, Twitterį ir, ir kitus interneto e, kanalus. Tas pasipriešinimas yra stiprus net ir po deš, ilgų dešimtmečių e, režimo poveikio. Ir tikimasi, kad vis tik tai. Um, tie, tos protesto demonstracijos, kaip praeitais metais, toliau vyks ir uh, Aš atsiprašau, kad taip gal grafiškai yra pristatoma ši kandidatūra, tačiau Šadisa kasdien dirba o, kaip žmogaus teisų gynėja Irane, pasisakydama teismuose, nes moteris yra traktuojamas nevienodai, moteris yra užmėtomos už moralės nusikaltimus ir moteris neturi galimybės gauti antrą galimybę žiaurumas prieš moteris pasireiškia tuo, kad kai jos yra nubaudžiamos mirties bausme, jos yra išprievartaujamos prieš tai, nes negali būti užmėtytos ak akmenimis, jeigu yra nekaltos. Ir š šalis sadras siekia kovoti prieš tai, pati rizikuoja, tačiau pasigina tokias moteris teismuose, kai jos yra kaltinamos tokiais nusikaltimais. Jis siekia, kad būtų visiškai um, panaikinta mirties bausmė, ypač užmėtymas akmenimis, kad moterų um, padėtis būtų geresnė. O, taip pat jį dirba ne vien tik tai kaip žmogaus teisų gynėja, bet tai o, m, siekia, kad dešimtis tūkstančių moterų būtų apmokytos, kad, būtų, kad labiau žinotų, kokios yra jų teisės. Ji buvo nekarta sulaikyta, a, ji pasisako už žmogaus teisų gynimą Irane ir jeigu jį būtų paskirta Sakharovo premija, tai iš tikrųjų e, būtų žinia visiems Irano paprastiems žmonėms, kad yra kažkokia tai viltis. Kiitos rouva Schratke. Ja e, vielä e, puheaikaa on jäljellä ja annan sen Dėkoju. Ir dabar žodis poniai Lochviller. Labai ačiū. Aš taip pat pritariu tam, kad Saharovo premija būtų suteikta poniai Sadr. Tokiu būdu pirmą kartą žmogus iš Irano gautų šią premiją. Tai tikrai ją paskatintų. Ši moteris e, e, aktyviai kovoja prieš žmogaus teisų pažeidimus ir aš manau, kad tai yra viena iš puikiausių kandidačių premijai gauti. poniai Šadisadr yra e, kyla nuolatinė grėsmė. Liepos mėnesį buvo sumušta. Jeigu mes suteiktumėm premiją poniai Sadr, tai būtų padaryta pačiu laiku, nes e, tai tiesiog paskatintų Irano moterį suprasti, kad jos taip pat turi savo teisės, kurios yra konstitucijoje. Žiniasklaidą mes daug galime perskaityti apie įvairius brandolinius klausimus, bet mažiau e, randame informacijos apie žmogaus teisų gynimą. Iranas šiuo metu yra istorinėje kryškelėje. Pirmą kartą per pastaruosius 30 metų galima kalbėti apie masinį judėjimą, kuris pastebimas visuose įvairiose visuomenės sluoksniuose, ypač tarp jaunų žmonių. Tūkstančiai vyrų ir moterų įvairaus amžiaus eina į gatves protestuodami, rizikuodami savo laisvę ir savo gyvenimu savo gyvybę. Jeigu mes suteiktumėm Sakarvo premiją tokiai puikiai žmogaus teisų gynėjai kaip poniai Šadi Sadr, tai būtų puikus ženklas, kuriuo išreikštumėm savo pagarbą, padrasinimą ir solidarumą tiems, kurie yra nekovoja už žmogaus teisės, žodžio laisvę, susirinkimo laisvę ir kitas laisvės ir tuo būdu rizikuoja savo gyvybę kovodami už šias teisės. Ačiū. Prova Lohbeilerille eli Rova Šakė ja Rova Lohbi. Dėkuoju poniai Lokbiler. Dvi kolegės pristatė Šadį Sadr kandidatūrą ir dabar išgirsime dešimtojo kandidato Roberto Saviano pristatymą. Šią kandidatūrą pasiūlė ponia Sonia Alfano ir kiti 39 nariai. Pone Alfano. Dėkoju, dėkoju kolegoms. Man didelė garbė pristatyti Robertą Staviano, atsižvelgiant į tai, ką jis yra nuveikęs, bet prieš tai pasakysiu, kad ir kiti kandidatai, aišku, yra puikūs kandidatai. Robertas Saviano yra italų žurnalistas ir rašytojas, pereitais metais Ehm, visai nesnei jam sukako 30 metų. Jis yra ehm, parašęs nemažai straipsnių ir po to, kai jis išleido knygą Gomorą, Komoros mafija paskelbėjo mirties nuosprendį ir nuo to laiko jis gyvena tarsi narve. Ehm, vieninteliai žmonės, su kuriais jis gali pabendrauti, yra jo asmens sargybiniai. Aš e, paminėsiu keletą dalykų, dėl kurių mes ir kelme jo kandidatūrą. Jis e, paminėjo savo kūriniuose visą, visą virtinę e, mafijos nusikaltimų, e, tame tarpe E, Analiza Toronti, kuri buvo nužudyta būdama 14 metų. Prelegentė cituoja ištraukas iš Saviano literatūros kūrinių tai jaunų mergaičių pastebėjimai apie mafiją, apie tai, kad jos pačias niekada su mafija nėra susidūrusios, bet e, labai aiškiai matė mafijos aukas. Mokykloje mokytojai man sako, kad Sicilijoje tai yra įprastas dalykas ir man kyla klausimas, kaip galime priprasti prie tokio uh, teroro. Saviano dabar turi gyventi slapsydamasis, daugiau niekada nebegalės gyventi normalaus gyvenimo. Tad e, sunku įsivaizduoti, kad žmogus yra priverstas taip slapstytis. Todėl aš manyčiau, kad e, premija ponui Saviano reikštų tam tikrą vilties šviesą jauniems e, žmonėms. Aš labai tikiuosi, kad Saviano vieną kartą, vieną dieną galės gyventi normalų gyvenimą, vesti, susilaukti vaikų, susilaukti anūkų, e, galės vedžioti juos į mokyklą. Gerbėmiai parlamento nariai, jūsų sprendimas gali padėti Roberto Saviano ištrūkti iš e, šio kankinimų rato ir suteikti jam laisvę. Ano. Nyt olemme sitten tulleet siihen, että olemme kuulleet. Labai ačiū, ponė Alfano. Ką tik buvo pristatytos visos dešimt kandidatūrų ir manau, kad iš tikrųjų visi kandidatai nusipelno Sakarovo premijos. Mums dar liko šiek tiek laiko tam, kad galėtumėm trumpai padiskutuoti apie kandidatus. Aš tikiuosi, kad visi, kurie nori pasisakyti, kalbės labai trumpai. Visų pirma, žodis ponui Landsbergiai, paskui poniai De Kaiser, bet prašau kalbėti trumpai. Thank you, madam. Dėkoju, ponė pirminkė. Gerbimiai kolegos, po pono Sariš e, Volski pasisakymą dar kartą norėčiau paminėti ponios Natalijas Temirovas pavardę, e, žmogaus teisų gynėjos Čečienijoje pavardę. Ji buvo pagrobta ir nužudyta po to, kuomet ji pasmerkė vietos uh, vado vadovo Kadyrovo veiklą. Mes žinome, kad ponas Kadyrovas yra Rusijos didvyris ir didelis žemės ūkio mokslininkas. Pone Esemirova tokių e, solidžių e, apdovanojimų niekada nebuvo gavusi. Ji prieš keletą metų buvo nominuota draugė su Sergejumi Kovaliovu Sakro premijai gauti. Tada po diskusijų frakcijose buvo nuspręsta premiją įteikti e, Baltarusijos nepriklausomai žurnalistų grupiai, o e, Estemirovai e, buvo pasiūlyta teikti Šumano premiją. Ir dabar ponios Estemirovas jau nebėra gyvųjų tarpe. Sergejus Kovaliovas, kiti žmogaus teisų gynėjai dar gyvi, memorial organizacija dar nėra uždrausta, o Čečenija, kaip Rusijos federacijos satrapija, savo egzistavimu tik tai pademonstruoja tam tikrą uh, ignoravimą ir, ir uh, nepripažinimą tokios situacijos. Aš manyčiau, kad bendra memorialo organiza, e, organizacijos ir e, iškilių asmenybių joje dirbančių e, kandidatūra nusipelno rimtesnio pasvarstymo ir paramos. Aš taip pat tai paremčiau. Ačiū, ponai Landsbergiui. Aš prašysiu visų pasisakančių kalbėti tik po vieną minutę, nes po šių diskusijų dar mes turėsime kitų darbo tarkės punktų. Dabar, ponė Dekaizė. Tik norėčiau, pirmininkė, truputį e, informacijos pridurti. E, mano frakcija, socialistų frakcija, nepristatė kandidatūros frakcijos vardu, nes mes turėjome kitų kandidatūrų. Tai tiesiog, kol buvo e, renkami parašai, laiko buvo mažai. Neturi turėjome galimybių mm, surinkti visų parašų. Aš tik noriu pabrėžti, kad e, Šadisadr e, kandidatūra taip pat buvo e, minima ir bent jau pirmame balsavimo etape dalis mūsų frakcijos narių balsuos už šią kandidatūrą, parem šią kandidatūrą. Toliau, ponas Mauro. Grazie, prezidente. Onestamente. Ačiū, pirmininkė. atvirai sakant, mm, nelabai esu patenkintas visais kandidatūrų aprašais, biografijomis ir taip toliau, nes jeigu vis tik tai šios kandidatūros yra priimtinos, tai a, reikia galvoti apie tuos režimus, tada kurios yra taip pažydinimo žmogaus teisės. Tačiau mano tiesiog kilo tokia mintis, kad ne viską mes matome, ne, visa, ne visas vietas atkreipiame dėmesį. Pavyzdžiui, ką ponas Galičius pasakė, um, dažnai galvojame apie Vietnamą labai pozityviai. Mes galvojame, kad uh, toje valstybėje situacija gerėja. Uh, Sakarovo premija, man atrodo, yra puikia galimybė būtent atkreipti dėmesį į tokias valstybės, į tokius regionus, kur yra būtent tokios prieštaros. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ačiū ponai Mauro, pana Šmit. Bet tik vienai minutiai prašom. Yeah, I, um... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau kreiptis dėl David Isak, žurnalisto atvejo, kuris jau nuo 2001 m. rugsėjo 23 dienos yra įkalintas. Tai yra baisi situacija. Kaip mes visi žinome, jis labai serga, nėra patvirtintos informacijos apie jo būklę. Ir kiek man žinoma, Jis yra vienintelis ES pilietis, kuris yra įkalintas dėl to, kad pasinaudojo pagrindinę teisę, tai yra uh, žodžio laisvę. Tai yra baisu, kad ES pilietis yra įkalintas aštuonerius metus ir mes nieko negalime padaryti. Na, gal ne visai ne, nieko, bet nepakankamai. Jo šeima bent jau yra Geteborgė. Tačiau štai dabar mes pažadžiaujame, o niekas nieko apie jį nežino. Aš manau, kad Sakarovo premija tikrai galbūt padėtų jam ir gal padėtų jį išlaisinti iš tokios baisios situacijos. Dėkuoju ponė Šmit. Noriu paminėti taip pat, kad ponas Saviano taip pat yra ES valstybės narės pilietis. Muzis. Munys. Munys. Gracias. Pone Munys. Ačiū, pone pirmininkė. Visas kandidatūras yra iškilių asmenybių, kandidatūros. E, jie visi nusipelno mūsų pagarbos ir premijos. Tačiau e, mes turime suvokti, kad e, ši premija yra labai svarbus Europos parlamento instrumentas turime pažvelgti truputį toliau negu kad vien asmenybė Turime pažvelgti į ateitį, pažiūrėti į platesnėsias e, pagrindinės e, žmonių teisės, pažvelgti toliau negu kad e, asmenybės kančios ar tragedija. Ir man į galvą čia ateina Vicente Ferrero fondas, kuris veikia Indijoje. Dėkoju poniai Munis, dar du pasisakantieji ir baigsime pasisakymus. Dabar ponas Svobodo, po to ponas Šulc. Labai ačiū. Iš tikrųjų bus labai sunku išsirinkti premijos laureatą. Man asmeniškai uh, labiausiai patinka tas kandidatas, kurį pristatė pane De Kaiser ir ponas Peteringas, tai yra ginekologas iš Palestinos. Turiu pasakyti, kad socialdemokratų frakcija buvo nuvykusi į Maskvą. Mes Maskvoje susitikome su Memorial organizacijos atstovais. Mes tikrai labai vertiname Memorial organizacijos darbą. Uh, Manau, kad nepriklausomai nuo to, ar ši organizacija gaus premiją ar ne, vis tiek bendradarbiavimas su ja turėtų būti tęsiamas. Jeigu mes išrinksime, balsuosime už kažkokį kandidatą, tai jokių būdų nereiškia, kad mes balsuojame prieš kitus kandidatus. Tiesiog tai norėčiau pasakyti, visi jie yra verti premijos. Svoboda, teitte erittäin tärkeän huomautuksen, jonka me varmasti kaikki jaamme. Dėkui, ponas Svoboda. Jūsų pastaba labai svarbi, visi tikrai jums pritarėme. Paskutinis pasakys ponas Šulc. Ačiū, visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Svoboda. Iš tikrųjų, visi kandidatai nusipelno premijos. Manau, kad reikėtų vadovautis tokiais kriterijais kaip viso gyvenimo pasiekimai ir tokiu kriterijumi kaip didžiausias politinis poveikis. Rusijoje žurnalistai žudomi tiesiog sirijiniu būdu ir dėl to Rusijoje yra sukurta baimės atmosfera. Taigi aš manau, kad reikėtų paremti tuos žmonės, kurie pademonstravo didžiulę drąsą tiek praeitie, tiek ir dabar, būtent tokioje situacijoje kovoti už žmogaus teisų gynimą net ir Vokietijos demokratinėje repos, Respublikoje opozicija veikia sėkmingai dėl to, kad buvo kovojama už žmogaus teisės Rusijoje, buvo sukurta Helsinkio grupė ir galiausiai tas pats judėjimas perėjo ir į Pabaltijos šalis. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų e, ta kandidatūra nusipelno premijos. Veronomaisesti muistuttaa siitä, miten tämä menettely. Dėkoju ponui Šulcui. Dabar norėčiau e, priminti Jums e, tolesnę procedūrą parenkant kandidatus. E, toliau turėtų būti atrinkti trys pirmaujantys kandidatai užsienio reikalų vystimosi komitetas e, bendrame posėdėje turėtų dėl to balsuoti 6 spalio. Balsavimas bus už uždarų durų. Kitas etapas bus pirmininkų sueigos balsavimas 22 spalio Strasbūre. O 14 gruodžio. E, išrinktasis e, kandidatas bus pakviestas į bendrą užsienio reikalų žmogaus teisų pakomitečio ir vystimosi komiteto posėdį. E, šis posėdis sutaps su Andrėjaus Sakaro mirties metinėmis, e, na, o iškilmingas e, premijos įteikimas turėtų įvykti 16 gruodžio. mes tikrai tikimės, kad e, įteikdami šią premiją mes pabrėšime žmogaus teisės situacijos svarbą pasaulyje. Apskritai e, Sakarovo premijos e, svoris ir svarba per pastarosius metus smarkiai išaugo. Dėkoju visiems, kurie šiandien pristatė 10 Sakaro premijos kandidatų 2009 metais. Na, o dabar mes pasinaudosime progą, kad drauge posėdžiaujame ir priminsiu, kad mūsų komitetai drauge nusprendė teikti klausimą žodžiu dėl demokratijos skatinimo užsienio ryšiuose. Argumentacija čia yra ta, kad pirmininkaujantį Švediją laiko demokratijos sklaidą svarbiu užsienio ryšių elementu. Laiko tai vienu iš prioritetų ir e, stengiamasi e, šią veiklą kuo geriau koordinuoti, kad ji būtų kuo nuoseklesnė. spalio 16-17 bendrųjų reikalų taryba svarstys šias problemas ir priims savo išvadas, e, kalbės apie tai, kaip skatinti demokratiją, kokias priemonės tam egzistuoja. Būtent todėl tie trys komitetai Europos parlamente ir nusprendė pateikti tarybai bendrą klausimą žodžiu. Džiaugiuosi, kad e, visi komitetai sutarė tarpusavyje naudoti e, e, procedūrą, kuomet e, dėl teksto sutariama raštu ir mes labai tikimės, kad e, šis klausimas žodžiu bus įtrauktas į spalio mėnesio plenarinės sesijos darbo tvarkę. Ar būtų kas prieštrautų teikiamam tekstui? Ne, vadinasi, laikysime, kad tam tekstui pritarėme. Atrodo, neturime kitų reikalų darbo tvarkėje. Dėkoju visiems už dalyvavimą šiame svarbiame posėdėje. Posėdis baigtas. Uno, dos, uno, dos.